Labadiena, kolegos, atsiprašau, kad šiek tiek vėluojame pradėti. Pradėsime bendrus klausimus dėl teisinės valstybės principų stojimo procese. Ir norėčiau pasveikinti užsienio reikalų komiteto narius ir taip pat libe komiteto narius. Šie klausimai dėl teisinės valstybės principų stojimo procese yra transliuojami internetu ir pasisakymai bus įrašyti ir bus galima juos perklausyti tinklapyje, taip pat verčiama yra į visas ES kalbas išskyrus danų, kratų, airių kalbas. Šiandienos e, bendruose klausimuose daugiausia dėmesio skirsime iššūkiams ir pažangai, kurios padarė šalis kandidatės įgyvendinant teisinės valstybės principų reikalavimus, taip vadinamosius Kopenhagos kriterijus. Kaip žinia, sutarties antrojo straipsnio vertybių skatinimas, įskaitant ir teisinės valstybės principus, yra būtina sąlyga stojimui ir šalis kandidatės turi laikytis Kopenhagos kriterijų Ir taip pat po įstojimo tos tie kriterijai galioja ir valstybėms narėms. Praktika rodo, kad tų kriterijų stebėsena po įstojimo gali tapti sudėtinga. Taigi šiandieną mes panalizuosime, kaip sustiprinti teisinės valstybės principų skyrių stojimo procese ir kaip sustiprinti teisinės valstybės principų kultūrą per ilgesnio laiko perspektyvą pagal sutarties antrąjį straipsnį. Kolegos, kaip visi žinome, Europos parlamento lybė komitetas tam skiria daug veiklos ir iniciatyvų pagrindinių teisų, teisinės valstybės principų srityje, ES teritorijoje, kai yra pažeidinėjamos vertybės valstybėse narėse, taikoma 7 straipsnio procedūra ir mes visi stebime pastaraisiais mėnesiais ir metais, kaip taikoma ši procedūra. Nuobaudų mechanizmas numatytas 7 straipsnėje yra pritaikomas, kai rimtai pažydinėjamos vertybės ir teisinės valstybės principų taikymas mūsų darbo atvarkėje yra visą šią kadenciją, ypatingai pagal 7 straipsnio procedūrą, kuri buvo pradėta Vengrijos ir Lenkijos atžvilgių. 18 metų birželio mėne, e, Liepos mėnesį e, mūsų komitetas įsteigė Teisinės valstybės principų stebėsinos grupę, kurios tikslas stebėti Teisinės valstybės principų laikymasi ir spręsti korupcijos atvejus ES, turint omenyje konkrečiai Maltos ir Slovakijos atvejus. Darbo grupės pasiūlymų pagrindu parengta rezoliucija bus pristatyta per kitą plenarinę sesiją. Taigi kolegos vis labiau kelia nerimo uh, ant, antrojo straipsnio pažeidimai ir tam tikslui parlamentas 16 metų spalio mėnesį ir 18 metų lakrūčio mėnesį patvirtino rezoliucijas, kur skatinama, skatinama sukurti nuolatinį ES mechanizmą demokratijos teisinės valstybės principų pagrindinių teisių užtikrinimui. Ir bus paskelbta ir komisijos ataskaita tam tikslui, taigi džiaugiuosi, kad šiandieną aukšto lygio atstovai iš įvairių institucijų priemė kvietimą dalyvauti mūsų renginėje, taip pat Europos taryba, akademinio pasaulio atstovai, pilietinės visuomenės atstovai ir mes mielai išklausysime jūsų visų nuomonės šiuo klausimu ir esame pasiruošę diskusijoms. Kaip, sakau, kaip sakiau pradžioje, džiaugiamės galėdami pirmininkauti šios, šiems klausimams kartu su Užsienio reikalų komitetu ir konkrečiai AFET komiteto vicepirmininku kuris tars kelis žodžius ir iš karto Havie Ajuso suteikiu žodį, prašau, pavierai. Ačiū. Kalbėsiu ispaniškai. AFET komiteto vardu aš irgi norėčiau pasveikinti Jūs atvykusius į šiuos bendrus klausimus, kuriuos rengia AFET ir LYBE komitetai. Uh, Šis susitikimas vyksta labai tinkamu momentu. Praėjus šiek tiek laiko po to, kai FED komitetas nusintė dvi delegacijas į Vakarų Balkanų šalis, į Kosovą ir Serbiją, taip pat ir Albaniją bei buvusią Jugoslavijos Respubliką Šiaurės Makedoniją. Trys iš šalių yra kandidatės, Kosovas yra potenciali šalis kandidatė, Serbija ir Juotkalnyje yra vienintelė šalis kandidatės, kurios yra pradėjusios stojimo dėrybas, kai tuo tarpu Albanija ir Šiaurės Makedonija tikimės pradės stojimo dėrybas dar šiais metais. Ir nors stojimo procesas dabar pirmiausia siejamas su esminiais pagrindiniais dalykais ir yra labai griežtai prižiūrimi teisinės valstybės principai, tačiau uh, matome, kad trūksta ryšto veikti, netgi yra žengiama atgal šioje srityje, netgi kalbant apie pačius pažangiausius, pavyzdžiui, Jotkalnyje. Teisinės valstybės principų situacija Vakarų Balkanuose ir Turkijoje yra neraminanti ir mes džiaugiamės galėdami šiandien priimti aukšto lygio svečius, kurie būtent ir papasakos mums daugiau apie padėtį ir pristatys galimus politinius variantus, pasirinkimus tam, kad būtų galima uh, užkirsti kelią žingsniui atgal. Taigi, nedeldamas, norėčiau vėlgi žodį suteikti ponui Morajas. Ačiū, ponė Kuisu. Pirmiausia, pristatysiu pirmų diskusijų ekspertus. Christian Danielson, kuris yra generalinis direktorius. NIA generalinėme direktorate. Taip pat labai malonu šiandieną Džianį Bukičio pasveikinti, kuris yra Venecijos komisijos pirmininkas Europos taryboje, bet pradėsime nuo pono Danielsono. Taigi, ponė Danielsonai, žodis jums keturioms minutėms. Ačiū, dėkoju bendra pirmininkams, gerbiami komitetų nariai. Ponios ir ponai, man labai malonu šiandieną pakalbėti su jumis tą temą, kuri be jokios abejonės yra labai aktuali, kalbant apie mūsų santykius su šalimis, kurios yra pakeliui į narystę. Pagrindinių teisų principų įdėgymas yra esminis dalykas, bet pirmiausia, aš paaiškinsiu šiek tiek plačiau, kodėl teisinės valstybės principai yra tokie svarbus šiame procese ir po to pristatysiu strateginį požiūrį, kurio laikomės Akivaizdu, kad teisinės valstybės principai yra esminis elementas vien dėl to, kad ES yra grindžiama šiais principais ir tai aiškiai išdėstyta sutartyse. Ir būtent demokratinės valstybės ir ES narės turi laikytis tų principų. 49 sutarties straipsnis numato, kad valstybė, kuri nori prašyti narystės, ES privalo tenkinti šią sąlygą - pagarba gerbti, skatinti bendrasias vertybės ir įtvirtinti teisinės valstybės principus. Tai atsispindi labai aiškiai ir Kopenhagos kriterijuose, pagal kuriuos reikalaujama, kad, būtų, kad veiktų stabilios institucijos užtikrintos demokratija, teisinės valstybės principų, žmogaus teisės ir panašiai. Taigi, manau, kad turime paminėti ir politinę valią piliečių Balkanų regione politinę valią, piliečių, kurie nori gyventi tose šalyse, kurios klestėtų, būtų lygios ir kur teisinės valstybės principai būtų stiprus, o korupcija panaikinta, kur teismų sistema būtų veiksminga ir nepriklausoma, kol demokratiniai pokyčiai gali būti pasiekiami per sąžiningus ir laisvus rinkimus. Ir turime pripažinti, nemažai pažangos buvo pasiekta tiek reformų kelyje, tiek įveikiant karo ir konfliktų paveldą Balkanų regione, bet tuo pat metu ne viena iš partnerių regione dar netenkina visų narystės reikalavimų. Kai kuriuose šalyse dėja matome, kad e, yra tam tikra stagnacija arba netgi, kaip sakėte, pirmininkė, žingsnis atgal. Taigi reikia sustiprinti demokratinės sistemas, įtvirtinti teisinės valstybės reformas, principų reformas. Uh, Komisijos strateginis požiūris, e, sprendžiant teisinės valstybės principų iššūkius, koks jis yra. Nuo 12 metų mes taikome naują į požiūrį stojimo dėrybose ir jis grindžiamas išmoktomis pamokomis, vykusiamis dėrybomis ir, aišku, solidžiais duomenimis, kas yra pagrindinis elementas e, užbaigiant uždarant dėrybas. Ir taip pat sustiprinto dėrybų sistema kuomet e, tam tikri rodikliai taikomi ir detalūs veiksmų planai parengiami, tai yra kelio gairės e, reformoms įgyventi pagal 23 ir 24 dėrybinius skyrius ir tie rodikliai turi būti įgyvendinami. Taip pat yra ir tam tikrų saugiklių, kurie yra numatyti, pavyzdžiui, jeigu vilkinama įgyvendinti veiksmų planą, tam, kad pusiausvyrą dėrybose būtų užtikrinama ir tam tikslui komisija gali nuspręsti stabdyti techninį darbą dėl dėrybų dėl kitų skyrių. Prašiau, e, pačiu blogiausiu atveju, pavyzdžiui, jeigu nuolatos smarkiai pažydinėjimos pagrindinės teisės, teisinės valstybės principai, ES gali suspenduoti dėrybas. Kitas - praeities klaidos. Band, jos yra svarbios bandant e, esminius dalykus išspręsti pirmiausia. Ir 13 metais būtent ir buvo numatytas tas pagrindinių bazinių dalykų požiūris, būtent, kad daugiausia dėmesio skiriame baziniams, pagrindiniams dalykams susijusiems su teisinės valstybės principais, pagrindinėmis vertybėmis, tai yra stojimo politikos stuburas ir pagrindiniai principai, pagrindinės teisės, teisinės valstybės principai, demokratinių institucijų stiprinimas, viešo administravimo reforma ir ekonominė plėtra, konkurencingumas, visa tai ir toliau išlieka prioritetu. Toliau ES yra didžiausias donoras šiame regione, taigi mes turime esminį finansinį svertą, EPA, e, pasirengimo narystė priemonė. 11,5 milijardo eurų buvo toks jos biudžetas ir 13 metais nuo, iki 14, nuo 14 iki 20 metų buvo, skir, buvo skirta 11,7 milijardo eurų. EPA 3 21-27 metų laikotarpiui yra numatytas 30 procentų lėšų padidinimas, 14,5 milijardo eurų bus iš viso. Biudžetas šiai priemoniai skiriamas tai yra esminiai ištekliai, kuriais disponuojame ir jų tikslas, jie yra naudojami būtent sprendžiant esminius dalykus - teismų reformą, viešo administravimo reformą, toliau parlamentų stiprinimas, demokratinių institucijų stiprinimas ir kiti pavyzdžiai. Taip pat mes paramą naudojame kaip priemonę ir taikome sankcijas, jeigu trūksta reformų ir skatiname pilietinę visuomenę per lėšų perskirstimą, jeigu, pavyzdžiui, nepasiekiama rezultatų. Ir čia kalbame apie tai, kad, pavyzdžiui, tam tikros lėšos yra perskirstimos tam, kad būtų paskatintos teisinės valstybės uh, principų dėgymo reformos. Taip pat e, mes e, pasiūlėme dar vieną naują metodiką dėl pažangos e, vertinimo ir atsiskaitimo, tam, kad galėtumėme metinėse ataskaitose komparatyvinius duomenis sukaupti ir mes teikiame nuolatos gairias, gairias, kurios būtų tikslesnės. Ir toks atsiskaitimo stilius užtikrina daugiau skaidrumo plėtros procese ir mes manome, kad tai yra svarbu politinė prasme toms šalims, nes tada lengviau surenkti diskusijas tų ataskaitų pagrindų. Ir taip pat galime geriau prižiūrėti, kaip įgyvendamos reformos. Ta daro visos interesuotos šalis. 23-24 skyriuose, taip pat ir kituose esminiuose skyriuose mes, kaip jau sakiau, numatome konkrečias gairias, ko tikimės, kokių kitų žingsnių tikimės reformų procese. Ir galiausiai 18 metų vasario mėnesį Europos komisija įsipareigojo prisėmė įsipareigojimus dėl Europinės vakarų Balkanų ateities, parengė atitinkamą strategiją ir teigiame, kad regionas yra orientuotas į Europą ir kad mūsų durys jam lieka atviros, tačiau stojimas į ES nėra tušės čekis. Ir čia reikalinga racionaliai pasirinkti mūsų partneriui. Tai reiškia, kad reikia iš esmės transformuoti e, šalį ir susitelkti ties tam tikrais dalykais, tokiais kaip pagrindinės tiesinės valstybės principai, ekonominės reformos ir taip pat susitaikymas yra svarbus. Sofijos deklaracijoje buvo patvirtintas, atitintintas ES jos valstybių narių ryštas pa, toliau vykdyti plėtros politiką ir siekti šiame regione socialinių ir ekonominių pokyčių. Taigi, naujovės čia tokios, kad kurias reiktų galbūt paminėti ir kurias bandome įdėkti, yra tai, kad daugiau siekiame teisinės valstybės principų srityje operatyvinio bendradarbiavimo. Tai reiškia, kad daugiau dėmesio skiriame ES agentūroms, tokioms kaip Europolas, Eurojustas ir kitoms. Taip pat labiau, daugiau dėmesio skiriame stebėsenos priemonėms teisingumo reformoje, tai reiškia teisingumo paslaugos Čia Pasaulio bankas renkia, ren, renka tam tikrus duomenys, Europos taryba taip pat, taip pat kovoje su korupcija laikomas irgi atitinkamo požiūrio kovoje su tarptautiniu nusikalstamumu. EBPO atitinkama programa yra taikoma tam, kad būtų galima stebėti, kaip vyksta bylų procesai. Ir toliau daugiau paramos skiriama pilietiniai visuomeniai, nepriklausomai žiniasklaidai, skaitant ir Europos demokratijos fondą pateiksiu pavyzdį dėl teisinės valstybės principų dėgymo regione po investicijų didžiulių institucijų kūrimo. Dabar periname prie operatyvinės pagalbos ir bendradarbiavimo teisinės valstybės principų srityje ir matome rezultatų. Puikus pavyzdys yra projektas, kurį bendrai finansuoja komisija ir Vokietija ir kurį gyvendina Vokietijos, Italijos, Niderlandų konsorciumas, kurio tikslas yra sustiprinti operatyvinius pajėgimus palei sienas, kovant su organizuotų nusikalstumumu. Ir konkretus rezultatas yra tas, kad buvo daug konfiskuota e, atliekant Italijos ir Juotkalnijos policijos pajėgoms bendrą operaciją. 20 tonų hašišo buvo konfiskuota viename, sulaikytame viename laive ir konfiskuota, o įgula buvo areštuota. Taigi pabaigai pas, norėčiau pasakyti, kad stojimo procesas yra griežtesnis, išsamesnis nei anksčiau, procesas grindžiamas griežtomis, sąžiningomis sąlygomis, mes siekiame narystės priklausomai nuo tų žingsnių, kurias, kurių imasi kiekviena valstybė pagal nustatytus kriterijus mūsų. Bendravimas su šalimis yra iš tiesų labai intensyvus ir per Vakarų Balkanų strategiją ir Sofijos išvadas mes siekiame veiksmingesnės, sėkmingesnės reformos, o dabar regiono partnerės ir turi įgyvendinti tuos įsipareigojimus, kurių prisėmė ir parodyti, kad yra pasiryžusios ir politiškai pasirengusios keliauti tolyn. Dėkoju. Labai dėkoju. Dabar aš norėčiau suteikti žodį Venecijos komisijos pirmininkui ponui Bukikijo. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbėjai ponai ir ponios. Teisės, teisinės valstybės principų laikymosi svarba E, vertinant e, pasiruošimo stojimui pažangos procesą, nekeliu jokių abejonių. ES yra teisės bendryje ir todėl tik tai tos šalis, kuriuose e, galima užtikrinti, kad būtų laikomasi teisinės valstybės principo, gali prisijungti prie ES. Venecijos komisija parengė teisinės valstybės principų laikymosi patikros sąrašą ir jį naudojame. Da, atsižvelgdami į įvairius teisinės valstybės principų elementus. Šis patikros sąrašas yra labai vertinga priemonė, kuri padeda mums tinkamai vertinti, kaip laikomasi teisinės valstybės principo įvairiuose šalise. Padeda mums tai padaryti visapusiškai, objektyviai, skaidriai ir sąžiningai. Ir šis patikros sąrašas parodo, kad teisinės valstybės principas neapsiriboja vien tik tai te teismų sistema. Tas parodo, kad uh, administracija turi laikytis e, teisės nuostatų, taip pat nemenurodyta yra ir kokių normų principų reikia laikytis rengiant teisės aktus. Ir kartu nurodyta, kad teismų savarankiškumas yra esminės teisinės valstybės e, principo elementas. Ir labai svarbu kalbėti ne vien apie paprastų teismų savarankiškumą, bet apie konstitucinio teismo nepriklausomumą. Ir e, mes žinome, kad labai dažnai politikai, e, politikams kyla pagunda e, pulti konstitucinius teismus, konstitucinius teisėjus, kai jie kelia grėsmę jų galiai. Ir man asmeniškai yra tekę ginti Gruzijos, Turkijos ir kitų šalių konstitucinius teismus, kai juos e, puolė vyriausybė ar net prezidentas. Šiuo metu Europoje mes vis dažniau susidurime su populistinėmis tendencijomis, anot kurių e, ta dauguma, kuri laimi rinkimus, gali valdyti be jokių apribojimų. Šis požiūris, kad nugalėtojas pasijima viską, yra labai pavojingas, kai kalba eina apie teisinės valstybės principą. Konstituciniai teismai yra institucijos, kurios privalo užtikrinti kad pusiausvėra tarp daugumos valdžios ir tarp būtinėtbės apsaugoti mažumų teisės. Ir mes remiame e, šį konstitucinių teismų vaidmenį. Kai kalba eina paprastus teismus, Europos taryba da, ir Europos sąjunga da, daug ką padarė tam, kad sustiprintų teismų sistemą tiek vidurio, tiek rytų Europoje bei Turkijoje. Bet turime pripažinti, kad tam tikrose šalise vis dėlto pasiekti rezultatai e, mus nuvylė. Ir paaiškėjo, kad reformuoti teismų sistemas yra labai sunku. Kaip gali būti po to, kad, praėjo, kad praėjus 30 metų po komunizmo žlugimo uh, teismų sistemos po komunistinėse valstybėse dar nėra tinkamai sutvarkytos. Kaip taip gali būti? Mes turime suprasti, kad taip pripažinti, kad tai pirmiausia yra ne, ne dėl prastų taisyklių ar dėl to, kad nėra gerų te, teisinių principų. Turime suvokti, kad naujoms demokratijoms e, reikia daryti viską, kad būtų užtikrintas teismų nepriklausomumas. Ir mes, Venecijos komisija, darome viską, kad tai būtų padaryta. Bet paprastai tose šalyse galiojančios taisyklės nėra blogesnės nei vakarų šalių taisyklės. Ir pagrindinė problema dažnai yra ne teisinės taisyklės, bet teisinė kultūra ir teisininkų mąstysena. Štai kas vaidina svarbesnį vaidmenį nei formalios taisyklės. Kai dešimtame dešimtmetyje mes pradėjome vykdyti reformas, ko gero mes dar neįvertinome, kokį svarbų vaidmenį vaidina mentalitetas ir tikėjomės, kad jauni teisininkai automatiškai laikysis teisinės valstybės principo. Bet to neįvertinome, kad politikai nenorės kurti nepriklausomų teismų ir jiems nepatiks tai, kad nepriklausomi teismai priminės jiems netinkamus sprendimus. Mes žinome, kad teism, e, savarankiška teismų sistema yra reikalinga, kad galėtų veikti demokratiškas šalis, nes teismai užtikrina atskaitomybę. Ir todėl labai svarbu, kad teisininkų tarybos būtų tinkamai formuojamos. Ir tose tarybose turi būti ne tik atstovaujama teisininkams, bet ir uh, kitiems uh, asmenims. Uh, Kai yra rengiamos taisyklės ir kai jos yra vertinamos, mums būtina užtikrinti, kad laikomasi pusiausviros tarp teismų savarankiškumo ir atskaitomybės. Teisininkų kadencija da, de ir jų galiojimų galiojimas iki jų pensijos yra ko gero geriausia garantija teismų savarankiškumui užtikrinti. Taip, akivaizdu, kartais reikia numatyti tam tikras e, išlaid, e, išimtis, kurios būtų taikomos e, kilus ypatingoms aplinkybėms, kaip įvyko pavyzdžiui Albanijoje. kur dėl labai didelio korupcijos lygio mes turėjome iš naujo pareikalauti, kad būtų vertintas teisėjų tinkamumas. Ir be mūsų garantijų be, ir be mūsų priežiūros, ko gero, reformuoti Albanijos teismų sistemos nebūtų pavykę. Mums taip pat reikia surasti dermą pusiausvyrą tarp savarankiškumo, nepriklausomumo ir atskaitomybės pusiausvėros tarp laikymosi tarptautinių standartų, tarptautinių standartų laikymosi ir būtinybės reformuoti kiekvienoje šalyje galiojančias taisyklės. Tam, kad galėtume užtikrinti, kad taisyklės būtų tinkamai taikomos, turime tęsti ES ir ES tarybos teikiamą paramą tam, kad padėtume kandida, šalims kandidatams tobulinti savo teismų sistemas, tam, kad jos geriau atitiktų tarptautinius standartus. Ir baigdamas, aš taip pat norėčiau paminėti dar vieną svarbų teismų sistemos veikėją. Tai yra teisininkai ir prokurorai. Prokurorai kartais vyriausybė gali naudotis kaip persikėjimo priemonę. Ir nepamirškime, kad prokurorai taip pat yra tik tai, yra būtent tie asmenys, kurie e, pirmieji kovoja su korupcija, ypač valdančiųjų e, tarpe. Ir prokurorai turi turėti galimybę baigti savo tyrimus ir e, pateikti juos teismui tam, kad įtariamieji būtų tinkamai nuteisti. Ir negalim leisti, kad prokurorai būtų suvokiami kaip priešai. Reikia pasakyti, kad e, teisinės valstybės principo laikymasis turi būti pagrindinis kriterijus vertinant šalies pasirinkimą stojimui. Ir suprantame, kad e, priimti sprendimus dėl to laikymosi teisinės valstybės principo yra labai sunku, nes situacija ne visuomet yra balta ir juoda. ES turėtų da, da, daryti visą įmanomą spaudimą šalims kandidatams, kad jos darytų viską, kad atvirtintų teisinės valstybės principą. Kartu reikia nepamiršti, kad narystės perspektyva turėtų būti realistiška, tam, kad šalis vis dėlto norėtų toliau stengtis. Mes norėtume, kad šalių kandidačių vyriausybės suprastų, kad jos privalo reformuoti teismų sistemas ne tam, kad patenkintų ES ir kad galėtų ją įstoti, bet tam, kad pagerintų savo piliečių gyvenimą. Dėkuoju Jums uždėmesi. Bueno, el, el anterior ponente. Ačiū. Buvo paminėta Albanija Netrukus apie tai išgirsime ir daugiau. Ponas Jakobs e, perskaitė savo pranešimą. Jis e, vadovavo tarptautiniai stebėjimo misijai arba ten buvo narys. Taip pat palaiko Albanijoje vykstančias teisminės reformas ir tinkamumo tikrinimo procesą. Taigi dabar žodis ponui Jakobsui. Dešimt minučių jums. Ačiū, ponė bendrapirmininkė, ponios ir ponai. Labai ačiū, kad tarptautiniai stebėtojų misijai suteikėte galimybę atvykti čia pasikviesdami ir pristatyti savo kasdienę patirtį. Tarptautiniai stebėtojai dirba tarptautinės stebėtojų operacijos rėmose ir mums tenka garbės stebėti didžiulės ir precedento neturinčias pastangas, kurių ėmėsi Albanija palaikoma tarptautinės bendruomenės. Tikslas - įtvirtinti šalyje teisės viršienybę. Šiandien aš čia atstovauju savo kolegas, stebėtojus, keletas e, skaidrių jūsų dėmesį, tačiau čia nebus jos perkrautos informacija. Taigi tas e, iš anks, e, tinkamumo tikrinimas arba iš ankstinis tinkamumo tikrinimas kaip pirmasis etapas, kodėlgi buvo to imtasi, nes išplito korupcija, trūksta nepriklausomybės politikų, įtaka didelė taip pat ryšiai su organizuotais nusikaltėliais, nusikaltėlių grupuotėmis. Todėl Tikrai reikėtų čia padiskutuoti apie teisinius gebėjimus ir pajėgumus. Jeigu mes apibendrinsime šios tris kriterijus, pagal kurios vertinamas teisėjų tinkamumas, pamatysime, kad albanai turėjo susidurti su žlugusią teismų sistema. Tarsi automobilis, kurį pavadinkime teisės e, viršenybė, buvo vairuojamas visiškai negebančio to daryti vairuotojo. Todėl rengiantis stojimui buvo priimtas sprendimas sukurti e, teisėjų, prokurorų ir kai kurių teisininkų tinkamumo vertinimą. Viskas remiasi Albanijos konstitucijos vienu iš straipsnių. Jame sakoma, kad at, pe, Pakartotino vertinimo sistema turi būti sukurta, kad užtikrintumėme teisės viršinybę, teismų nepriklausomybę bei atkurtumėme visuomenės pasitikėjimą šiomis institucijomis. Taigi tokie yra tikslai viso šio proceso. Kokia apimtimi atliekamamas tinkamumo tikrinimas? Aš pradėjau nuo trūkumų ar problemų su kuriomis susiduria Albanijos teisinė sistema. Suvokiant problemas, nesunku suprasti, kad tinkamumas tikrinamas e, pagal tris svarbiausius kriterijus - turtą, e, sukauptą patirtį ir tinkamumą. O visą tą galima suvesti į tokį paprastą klausimą, ar vertinamo asmens, ar teisėjo, prokuroro, teisininko sukauptas turtas atitinka kriterijus, e, pagal kurios turtas gali būti pripažintamas tinkamu. Ar galėjo tas asmuo sukaupti iš savo algos tokį turtą? Tai vertinamas turtas. O kalbant uh, asmens e, praeitį yra ieškoma ar nebuvo ryšių tarp šio asmens ir organizuoto nusikalstamumo, o tinkamumas vertinamas atsakant į klausimą, ar asmo tinkamą kvalifikaciją turi eiti teisėjo, e, teisininko ar prokuroro pareigas. Ir aš e, tuonis įrodymus teikia pats e, vertin, vertinamas asmo, trys e, vertintoje jei įrodymus teikia. E, vertinimą atlieka specialios institucijos. Pirmiausia, yra nepriklausoma kvalifikacijos nustatomo komisija. Ten dirba 12 komisarų, jie, jie keičiasi priklausomai nuo vertinamo asmens, įgaliojimai penkerių metų, baigėsi ši kadencija 22 metais. Ši struktūra atlieka tyriamąjį darbą, o tyrimo pabaigoje rezultatai pateikiami vertinamam asmeniui. Ir tada įrodinėjimo našta yra perkeliama. Jeigu tyrimo metu identifikuojamos problemos, tai vertinamas asmuo bus paprašytas pristatyti savo kontrargumentus, kontrįrodymus, kurie galėtų paneigti preliminarius tyrimo rezultatus. Taip pat ta nepriklausoma kvalifikacijos nustatymo komisija funkcionuoja kaip pirmos instancijos teismas, kalbant teisinė terminologija. Tačiau praktikoje tai tiesiog įvertinama, ar viskas gerai su asmeniu, ar reikia papildomų mokymų, ar yra kokių problemų. Kitas etapas tai yra du visuomenės atstovai, taip pat komisarai. Jie e, atstovauja viešai interesą ir gali užginčyti nepriklausomos kvalifikacijų nustatymo komisijos e, sprendimus, gali tą daryti arba tarptautinių stebėtojų misijos e, iniciatyva ir prašymu, arba eksoficijo. Dar paminėsiu, kad šių e, tinkamumo tikrinimo struktūrų asmenis atrenka ir paskiria parlamentas. O trečioji tinkamumo vertinimo komisija apeliacijų rūmai, septyni teisėjai su devinių metų kadencija, jie yra dalis konstitucinio teismo bei funkcionuoja kaip apeliacinė struktūra, kai apeliaciją teikia arba pats tikrinamas asmuo nepatenkintas mm, tikrinimo komisijos darbo arba visuomenės komisarą ir taip pat gali teikti apeliacijas ir jas e, nagrinėja apeliacijų rūmai. Taigi e, greta to dar egzistuoja ir tarptautinė priežiūra. E, tarptautinė bendruomenė pradėjo vykdyti taip vadinamą tarptautinę stebėsenos operaciją. Devini tarptautiniai stebėtojai, tam tarpė ir aš, dirbame, mums padeda 60 etatinių pareigūnų. Mes stebime, kaip tinkamumo pakartotinio vertinimo procedūra vykdoma, prižiūrime visą procedūrą, susitinkame su visuomenės komisarais. Mes taip pat bandome teikti gairias tyrimo etapui per šį tyriamąjį etapą mes galime teikti išvadas, rekomendacijas, dalintis sukauptą informaciją. Taip pat galime reaguoti, jeigu mūsų nuomonė nepriklausomos komisijos primtas neteisingas sprendimas buvo. Mes dalyvaujame debatuose, bet netiesiogiai viešuose debatuose, tiesiog reaguojame į komisijos priimtus sprendimus. Kitaip sakant, tarptautinė stebėtojų misija nėra neveiksni, priešingai mes nesėdime rankų susidėję, mes labai aktyviai dalyvaujame tinkamumo tikrinimo procedūroje. Tuo tikslu mums suteikia prieiga prie visų dokumentų ir veiksmų reikalingų mūsų darbui atlikti. Dar noriu jūs patikinti, kad privatumas ir asmens duomenų apsauga vargiai yra ta prietanga, po kurią gali prisidengti tikrinamas asmuo. Mes tikrai žiūrime giliai ir iš esmės įvertiname asmens tinkamumą. Ir čia jau apie privatumą kalbėti sudėtinga. Kokie tikrinimo veiklos rezultatai. Šiai dienai trumpai pristatysiu ir norėdamas parodyti, kad iš tiesų viskas veikia neblogai. Pirmoje instancijoje 111 bylų išnagrinėta, apeliacijos 18 bylų pateiktos, patvirtinti 48 teisininkai iš uh, pareigų atliks tik 46, 17 atsistatydino. Čia reikėtų juos prijungti prie tos grupės, kurie buvo pašalinti iš pareigų. Taigi daugiau nei pusė visų bylų nulėmė pašalinimą iš pareigų. Konstitucinis teismas turi turėti devynis teisėjus ir tik tai vienas teisėjas buvo paliktas, aštuoni atleisti iš pareigų, aukščiausiasis teismas 18 teisėjų turėtų jame dirbti, tik 3 buvo palikti, e, likę 15 pašalinti iš pareigų. Visą tai liudyja, kokia tai svarbi procedūra. Taigi, sukaupta patirtis, geriausia praktika. Jeigu mes norime atlikti tinkamą tinkamumo tikrinimą, reikia labai gero pagrindo. Teismai, teisingumas yra vienas iš trijų demokratijos ramščių, tai čia e, tokiamis pusinėmis priemonėmis nieko nepasieksime. Visi turi dirbti tvirtai, turime suteikti labai stiprių tyrimo įgaliojimų ir galių sprendimams priimti ir gyvendinti. Tai pati valstybė turi vadovauti procesui, bet reikia ir tarptautinės bendruomenės palaikymu. Tinkamumas vertinamas daugiausia remiantis dokumentais, todėl reikia ir nacionalinio lygio atstovų, kurie galėtų vertinti situaciją savo ruoštų, bet reikia ir tarptautinės bendruomenės indėlio su rekomendacijomis. Tam, kad būtų tinkama patikra vietoje atliekama, mes galime patarti, rekomenduoti ir apginti tuos, kuriuos reikia apginti Tinkamas pasirengimas tikrinimo procedūrai yra būtinas. Visą tai užtikrina. Reikia tinkamai pasirengti, įdirbis turi būti labai didelis, reikia ne tik patalpų, darbuotojų, reikia standartizuoti ir kriterijus. Pagal šį scenarijų nebuvo jokio juodraščio, ko būtų galima pasiremti, reikėjo pradėti nuo nulio, Atitinkamai rekomendacija ateičiai būtina yra labai ilga parengiamųjų fazė. Kas dar naudinga tai komunikacijos strategija. Reikia paaiškinti piliečiams, kas tas tinkamumo tikrinimas ir dar svarbiau paaiškinti, ko nereikia tikėtis iš tinkamumo tikrinimo, nes kartais e, sukeliami nepagristi lūkesčiai. Taip pat mes e, prie išmoktų pamokų priskirtume būtinybę sukurti procedūrą tinkamam tarptautiniam bendradarbiavimui. Tinkamumo tikrinimas nėra bendradarbiavimas baudžiamojose bylose, čia egzistuoja e, sava tvarka ir procedūros, tačiau čia taip pat reikia tarptautinio bendradarbiavimo o bet kokios taisomosios procedūros turi būti atliktos dar iki tinkamumo tikrinimo pradžios. Atsiprašau, kad viršiau man skirtą laiką, tiesiog pabandžiau išdėstyti tai, kas svarbiausia tikrinime ir ko reikia pasimokyti. Dėkui. Ačiū. Pone Džeikopsai, keliaujame toliau ir dabar persėme prie kitos klausimų dalies. Po įstojimo teisinės valstybės principų neatšaukiamumas ir pirmiausia pasisakys ponas Marko Kmezi, kuris yra Pietryčių Europos studijų centro dėstytojas universitete, Graco universitete Austrijoje. Prašau, jums žodis dešimčiai minučių. Ačiū pirmininkai, gerbiami komitetų nariai, ponios ir ponai. Mes jau girdėjome, kad ES sąlygos siekiant narystės susijusios su teisinės valstybės principais nuolatos atnaujinamos ir jos yra labai svarbios reformuojant Balkanų šalis, tačiau poveikis yra labai ribotas ir panašu, kad vietoj to, kad stiprėtų demokratinė reforma ir demokratinės institucijos, yra žengiama atgal vakarų Balkanuose, o transformacijų tempas yra per lėtas ir reformos, gyvendamos reformos nėra taip, kaip norėtųsi. Paradoksaliai, paradoksalu, tačiau kai kuriuose vakarų Balkanų šalyse tas demokratinis žygis atgal prasidėjo būtent tuo metu, kai buvo pradėtos dėrybos dėl narystės Europos Sąjungoje, kai buvo pradėtas stojimo procesas. Taigi, ko būtų galima iš to pasimokyti ir kokių rekomendacijų galėtumėme pateikti, uh, į tai atsižvelgdami. Aš savo kalboje susitelsiu ties trimis rekomendacijomis. Viena jų yra susijusi su tuo, kad reikia ES priemonės suderinti, priderinti prie stebėsienos ir rodiklių, bet įskaitimo. Toliau reikia pakoreguoti ir finansinę paramą regiono šalims, atsižvelgiant į paskatas ir sankcijas, kalbant apie pasiektus rezultatus teisinės valdės principus rytyje ir galiausiai uh, tai turi būti ne tik politiniai, technokratiniai ir teisiniai dalykai, bet jie turi būti siejami ir su visuomenė, kad daugiau dėmesio būtų skiriama potencialui visuomenėje paskatinti. Ir pradžioje norėčiau pasakyti, kad mano manimu dėrybų potencialas nėra toks veiksmingas, koks norėtumėme, kad būtų, nes trūksta tinkamos stebėsenos ir aiškių gairių siekiant narystės. Ir kokios to priežastys? Pirmiausia, nėra kalbama apie teisinės valstybės problemų priežastis, būtent kaip valdomos yra tos šalis Balkanuose. Nėra paskatų reformuotis ir išsaugoma status quo. Ir taip pat tai, kas girdima iš Briuselio, nėra tikslu. Ir tai šiek tiek vangiai skatina Balkanų lyderius vadovus. Ir dar viena, dar veiksmingi efektyvios priemonės, kurias turi Bruselis, kol kas nebuvo panaudotos, turint omenyje, kad jų atkalnyje beliko vienas skyrius, dėl kurio reikia dėrėtis, dėl, kuris dar nėra atvertas. Taigi, kyla klausimas, kiek sėkmingas tas mechanizmas gali būti ateityje ir galiausiai yra daug kalbama apie tai, kad e, trūksta stabilumo regione ir kad e, dėl to ignoruojami tam tikri demokratiniai trūkumai. Ką būtų galima padaryti, kad stebėsenos priežiūros misijos duotų geresnių rezultatų. Dažnai tai vertinama daugiausia kaip popierizmas, Ir mano kolegė štai sako, kad tokios misijos per pastarosius 20 metų nuolatos vyksta, bet labai mažai yra žinoma apie jas, apie tas misijas. Net ekspertai mažai ką apie tai žino, išskyrus 2015 metų Pribel ataskaitą. Taigi, kas, tie, kas yra svarbu, kalbant apie tą Pribel ataskaitą? Ten buvo tikrinama Makedonijos situacija dėl teisinės valstybės principų ir jų nesilaikymo. Tai pirmiausia, buvo konkretūs įgaliojimai suteikti, greitai išanalizuoti ir pateikti konkrečias rekomendacijas dėl problemų, kurios kyla dėl įvairių skandalų šioje šalyje, po to panaudoti politinį pagreitį, nes iš tiesų buvo labai neraminanti, grasinanti situacija ir, aišku, tai galima sėti ir su tomis situacijomis, kurias matėme įvairiose regiono šalyse. Ir taip pat buvo tiesioginis ryšys tarp misijos įgaliojimų ir teisinės valstybės principų situacijos pablogėjimo. Taip pat buvo suteikti įgaliojimai teikti rekomendacijas dėl konkrečių priemonių, kurių turėjo imtis Makedonijos vyriausybė ir galiausiai buvo suteikta visapusiška parama misijai ir ekspertams ES ir delegacijos veikiančios toje šalyje. Ir taip pat norėčiau pasakyti, kad Pribė ataskaita atskleidė, ir aš cituoju, kad ankstes, anksčiau siūlytos priemonės, dėl ko e, misijos įgaliojimai buvo nepakankami. Taigi iš tos pribė ataskaitos ir pribė misijos ataskaitos mes supratome, kad tokie misijų įgaliojimai turi būti labai orientuoti į tikslą ir konkrečius atvejus. Ir taip pat turi būti skiriamas pakankamai laiko darbui vietoje. O ten buvo skiriamos tik tai trys dienos darbų planavimas turi būti siejamas su konsultacijomis su pilietinės visuomenės sektoriumi. Ir galiausiai ataskaitos nebuvo viešai skelbiamos po tokių misijų Europos komisijoje. Ir man atrodo, kad situaciją reikia keisti, nes pilietinės visuomenės organizacijos regione nori stebėti pažangą ir kai yra įvardėjami viešai ataskaitų autoriai, tuomet tos ataskaitos tampa labiau patikimomis. O kalbant apie ataskaitų rengimą, tai man atrodo labai svarbu netylėti. Europos komisijos balsas turi būti geriau iškirstas, nes kai nekalbama apie teisinės valstybės principų pažeidimus, apie demokratijos eroziją, kai yra daug šmeišto visuomenėje, žiniasklaidoje, ne, kalbant apie nepriklausomą uh, žiniasklaidą ir panašiai, tai ES kaip ir tyliai skatina tą eurokratinį režimą, kad jie ir toliau darytų tai, ką darė. Ir vėlgi nėra testinių veiksmų po tokios Europos komisijos praktikos, įskaitant ir dokumentus, kuriuose aptariamos tokios praktikos. Kalbant apie rodiklius, e, manau, kad tą reikia daryti ne tik technokratiniu principu, ir kad reikia daugiau dėmesio skirti tiems trūkumams e, demokratijos srityje įvardinti. Būtent kalbėti apie pažangą, apie jos trūkumą, parengti tam tikrą vertinimo lentelę, kuri būtų irgi naudinga priemonė siekiant sveikos konkurencijos tarp šalių kandidačių ir galiausiai padaryti pažangos vertinimą aiškiau matomu įvairiose srityse ir kalbėti apie sankcijas ir paskatas kurių imamasi. Ir čia norėčiau pagirti komisiją ir parlamentą. Būtent dėl EPA trečios priemonės parengimo, pasirinkimo narystį priemonės e, parengimo, būtent kur teikiama parama arba stabdoma paramos teikimas, jeigu yra pažeidimų. Tačiau reikia nepamiršti ir tai, kad EPA 2 priemonė neveikia taip, kaip turėjo ir nacionaliniai plėtros planai laikomi programų ir paramos programų pagrindu. Ir tai siejama su tam tikra rizika, nes gali nevyriausybiniai projektai nesusilaukti paramos. Taigi aš daugiau siūlyčiau galbūt parengti tokį tikslesnį programų sąrašą institucijų, kurios gaus paramos iš tos priemonės sąrašą. Ta turėtų padaryti Europos komisija kartu su naudos gavėjais. Ir galiausiai kalbant apie tai, kad reikia didinti spaudimą ne tik iš viršaus, nes aš būtent kalbėjau apie tai, kad spaudimas turi būti daromas iš ES pusės, politiniam elitui Balkanų šalyse, bet taip pat kita pusė irgi turi susilaukti pakankamos paramos, kad būtų stiprinami pajėgumai ir pilietinės visuomenės veiksmai. Tai turėtų būti pagrindinis partneris kartu su Vakarų Balkanų šalių vyriausybėmis. Tai turi būti pagrindinis ES sąjungininkas, regiono šalis ir jos, jų elitą priartinti prie teisinės valstybės principų, demokratijos principų ir priartinant tą šalis prie tikslo tapti ES narėmis. Taigi, kaip sakiau, tai yra, tam reikia visuomenės pokyčių ir čia, aišku, prireiks iš tiesų kartų, nes jeigu mes kalbėsime tik apie įstatymų pakeitimus, apie tai, kad reikia kurti naujas institucijas, nebūtinai pasieksime tokiu būdu norimo rezultato, nes tiesiog manau, kad reikia įgalinti visuomenę, bendruomenę, kad elitas būtų verčiamas atsiskaityti, kad būtų prižiūrima jo veikla, to politinio elito. Ir kad nebūtų skatinamos vien tik tai reformos, e, būtų skatinamos reformos, o ne status quo. Ir tik tuo met, kai bendruomenė turės daugiau įgaliojimų, kai ji reikalaus, kad elitas atsiskaitytų, tik tuo met esminių rezultatų galima pasiekti ne tik stojimo proceso metu, bet ir po įstojimo tam, kad procesas būtų negryžtamas. Dėkoju. Muchas gracias, señor Mesik. Eh, ahora... Labai dėkoju. O dabar, rodo, suteiksime paskutinę mūsų svečiui, Naimui Rašyti. Jis yra Balkanų politikos rymų grupės e, veikiančios Prištinoje vykdantysis direktorius. Prašau, jūs turite 10 minučių. Gerbėmiai komiteto pirmininkai, gerbėmiai Europos parlamento nariai, gerbėmiai komisijos atstovai, gerbėmiai ponai ir ponios. Uh, Man yra didelė garbė dalyvauti šiame susirinkime ir aš pasistengsiu Jums trumpai papasakoti apie visus da, teisinės valstybės principų įtvirtinimo aspektus Vakarų Balkanuose ir taip pat pabandysiu papaiškinti Jums, kaip žmonės suvokia šį procesą ir ką jie apie jį masto. Pirmiausia, uh, Stojimas ES ir integracija ES yra raktiniai žodžiai Vakarų Balkanuose. Ir jei Vakarų Balkanų šalis nesieks įstoti ES ir neturės tumi perspektyvos, tai vargu ar galima būtų tikėtis, kad būtų gyvendinamos reikalingos e, teisės žinybės reformos. Vakarų Balkanų e, šalių vadovai jau išmoko da, su, susijęti nacionalinę ir regioninę darbo tvarkę su ES integracija. Prie to priprato ir piliečiai. Ir e, Makedonijoje netrukus pamatysime, kaip ši sistema veikia. Antras svarbus dalykas. Mes matome, kad šiuo metu ES ir Vakarų Balkanų šalis e, vis skirtingiau supranta reformų prasme ir uh, siekia gyveninti tas reformas. Ir prieš keliarius metus uh, Uh, Europos Sąjungos vakarų Balkanų šalės turėjo bendrą reformų viziją, tačiau pastaraisiais metais mes stebime, kad didėja atotrukis tarp uh, šalių pozicijų dėl to, kaip vertinamos reformos, kaip uh, jas reikėtų įgyvendinti ir kaip tai paveiks padėtį šalyje. Tai matome, kad ES ir vietos vyriausybių vadovai skirtingai vertina šios dalykus. Ir tai kelia mums rimtą susirūpinimą, ir ne, ypač Serbijoje, Kosove ir Albanijoje. Tam tikrais atvejais, gyveninant reformas tik formaliai, popieriuje tik pablogina padėtį. Vakarų Balkanų šalių vadovai jau išmoko apgudrauti ES. Ir atvirai reikia pripažinti, kad kartais ES atstovai žino, kad bandoma juos apgauti. De, Ir kartu jie yra priversti atsižvelgti labai sudėtingas politinės darbo atvarkės, e, kuriuose labai dažnai keičiasi prioritetai. Taip pat reikia pripažinti, kokia yra tikroji vakarų Balkano šalyse. Da, labai dažnai e, reikia spręsti politinės e, problemas, labai jautrius konfliktus, dvišalius ginčius ir kartu gyveninti reformas. Tie procesai turėtų būti vykdomi lygiai grečiai, bet ne visuomet tai yra įmanoma. Ir da, Mes tikėjomės, kad pažanga da, abiem frontais bus e, spartesnė. Ir matome, kad e, šių vakarų Balkanų vyriausybių vadovai žino, kaip galima patenkinti ir savo piliečius, ir Europos Sąjungą. Ir Makedoniją galima būtų paminėti kaip e, da, geriausią pažangos pavyzdį. Deja, kitų geresnių e, pažangos pavyzdžių nėra. Serbija norėjo pasiekti abiejų mano minėtų tikslų. Atsiprašau, nenoriu pasiekti abiejų tų tikslų. Ir da, Serbijos vadovų politinė darbo atvarkė kenkia reformoms. Ir uh, Jei ir toliau 23-24 sky, dėrybiniai skyriai bus e, laik, e, atidaryti, tuomet e, pažangos bus dar mažiau. Serbija panašu, kad darosi vis mažiau demokratiška. Albanija gali gyvendinti tam tikras svarbias reformas, tą patvirtino reformas, tam tikri ekspertai, tačiau tos reformos gyvendinamos ne visa apimtimi. Uh, Ir matome, kad taip pat susidurime su stipria opozicija, ta, kuri kyla tiek vyriausybės viduje, tiek ta, iš, patiriama ir iš išorės, ir iš organizuoto nusikalstamumo. Ir jei nepadėsime vyriausybei, tuomet pažangos apskritai nebus. Elitas ir vyriausybė ir opozicija nėra dar pasiruošusios reformuoti valdymo principų. Būtina užtikrinti, kad Kosovas pasiektų susitarimą su Serbija. Jei nebus susitarta, tuomet valstybės kūrimosi procesas bus nepaprastai lėtas. Ir Kosove galima bus tikėtis kokio nors pokyčių tik tuo met, kai bu, bus susitarta d, su Serbija. Ir aš manau, kad d, reikia pripažinti, kad Kosovo tikrai, Kosovas daug ką padarė, kad šią šalį būtų panaikintos vizos. Tačiau mes matome ir atžangos požymių pastaraisiais mėnesiais. Svarbu suprasti, kad uh, piliečiai nesupranta, da, kodėl da, reformas yra reikalingos. Tik Juotkalnyjoje da, žmonės pajuto jų naudą. Visose kitose šalise da, situacija pablogėjo, da, žmonės mažiau gali judėti, da, žiniasklaida nėra laisva, da, pablogėjo jų ekonominė, socialinė padėtis, teisės išvisinybės principo taikymas. Ir šiandien padėtis yra blogesnė nei, nei praeitėje. Serbija susiduria su rimtais e, iššūkiais. Ir mes nežinome, ar Serbijos vyriausybė dad, imt, imsis griežtesnių represijos priemonių prieš e, opoziciją, ar a, atsivers jų reikalavimams. Makedonijoje matome, kad yra vilties požymių Ir matome, kad e, Makedonijos žmonės tikisi, kad situacija gerės. Kosove piliečiai vis daugiau nori, kad būtų įspręstos problemos su Serbija. Visuomenės nuomonės apklausų rezultatai nėra tikri. Ir mes žinome, kad žmonės vis mažiau pasitikė savo vyriausybę viešusios paslaugos yra labai prastos kokybės, švietimo sistema labai silpna, prieiga prie teisingumo taip pat nėra užtikrinta. Ir mums reikia politinės socialinės anglaudos šiuose šalyse tam, kad galima būtų gyvendinti reformas. Kai kur vyriausybės naudojasi reformų darbo tvarkė tam, kad persikėtų ir pasipriešintų opozicijai, pavyzdžiui, Albanijoje tą matome. Kai kur Makedonijoje, pavyzdžiui, bandoma tiesiog prastumti savo programą. Kosove vyriausybė nuolat kovojo su nužmiai su opozicija. Ir jei situacija nesikeis, šiame regione liks vis mažiau žmonių, kurie norės ką nors keisti. Be to matome, kad ten didėja ir populizmas. Europos Sąjungoje populizmas reiškia kovą su migracija ir su Europos Sąjunga, o Vakarų Balkanuose populizmas reiškia nacionalizmą. Ir matome, kad didėja įtampa tarp įvairių nuomonių. Ir matome, kad ir Serbija, ir Kosovė dažmon e, vadovai nori likti valdžioje bet kokiamis sąlygomis. tie, kas kenkia teisinės varšybės principų tvirtinimui, remia ir integraciją Europos Sąjungą, o tie, kurie jos neremia, prieš, uh, uh, kurie neremia šio principo, pasisako už Europos Sąjungos integraciją. Ir šiandien vyriausybė ir elitas turi pinigų ir jie gali mokėti piliečiams, jie didina atlyginimus. Uh, ir šiandien žmonės juos remia. Teis, e, teisingai teisėjai, mokytojai, da, e, valstybės tarnautojai da, yra lojalūs ir nenori, kad situacija keistusi, nes jie bijo, kad e, da, bus sumažinti jų atlyginimą ir jie praras darbą. Todėl vidurinioji klasė atsiduria labai sudėtingoje situacijoje. ES vyriausybėms suteikto, suteikti pinigai e, yra labai nedideli palyginus su, su tuo, ka, kokias lėšas turi šios vyriausybės. Keli šimtai milijonų eurų, kuriuos gauna Kosovo vyriausybė kiekvienais metais, nėra pakankama suma. Uh, Ir todė, be to tie pinigai yra susijęti su tam tikrais reikalavimais. Elitas e, da, susiranda kur kas daugiau pinigų kitur, iš kitų šaltinių. Ir ši sistema labai gerai veikia. Tam, kad mes galėtume realiai pakeisti situaciją Vakarų Balkanuose, reikia e, pakeisti savo požiūrį. ES teikiamos lėšos ir gyvenimos programos turi būti realiai naudingos žmonėms, paprastiems žmonėms, studentams, da, da, paprastiems piliečiams. Ir teikdami parmą mes turime puoslėti vert, mums svarbės vertybės ir turime reikalauti, kad žmonės patys darytų didesnį spaudimą savo vyriausybei. jau lėks Kosove turėtų sugrįžti namo. Ir reikia atverti duris naujoms iniciatyvoms. Reikia taip pat atlikti nuodugnų ir išsamų vertinimą. Praib, į praib panašios misijos galėtų būti taikomos šioms šalims. Ir apie tai reikia viešai kalbėti. Ir galiausiai reikia pasakyti, kad e, e, narystės perspektyva pasiteisina dažniausia. Kosove gyvendinamos reformos susijusios su vizų e, sistemos liberalizavimu, Makedonijoje ir Banijoje taip pat gyvendinamos tam tikros reikalingos reformos skirtos paruošti šalį testojimui. Tačiau kartu matome, kad ir piliečiai, ir uh, elitas ne visuomet supranta, kodėl šios reformos yra reikalingos. Ir šią problemą reikia spręsti, reikia daryti viską, kad piliečiai vis dėlto suprastų, kodėl reformos yra reikalingos. Ačiū, ačiū mūsų prelegentams, dabar eilė klausimams ir atsakymams. Ponas Panzerė, AFET komitė komiteto narys, nepagėdavote pasisakyti. Niekas neprašė žodžio, prisipažinsiu, aš tiesiog bandau išjudinti diskusijas. Pone Infeld, prašom. Ačiū, turiu tokį trumpą klausimą. Po paskutinio pasisakymo jis man kilo. Mes kažką panašaus jau senokai girdime ne tik apie šalis kandidates, bet ir apie valstybės narės sukčiavimas, korupcija, įsisavinant e, es lėšas vargiai yra įveikiama komisijos pastangomis, labai biurokratinės procedūros, sunku sukontroliuoti, kas kur panaudojama, išleidžiama, tačiau prisipažinsiu, kad niekarto negirdėjau komisijos prisipažinimo. Taip, mes keisime savo požiūrį į visą šią problemą, kad ir nebedirbsime kaip anksčiau tuo pat metu jūsų žodžiai ir mm, mano patirtis liudija, kad komisijai reikia keisti požiūrį. Ačiū, Sofi. Ponas Jurek, prašau. Labai ačiū mūsų prelegentams už pasisakymus. Pono Bukičio norėčiau šiek tiek paklausinėti. Jūs pasisakėte Venecijos komisijos vardu. Taigi trumpas komentaras ir pora klausimų. Kalbame apie plėtrą ir naujų narių stojimą. Ir čia sunku subalansuoti du dalykus. Iš vienos pusės mums reikia uh, įvertinti šalies kandidatės stabilumą, o iš kitos pusės turime nepamiršti įsipareigojimo bendradarbiauti su visais ir kiekvienu. Kalbame apie vakarų Balkanus ir tikrai reikia pasidžiaugti, kad konfliktas tarp Graikijos ir dabartinės Šiaurės Makedonijos galų gale išspręstos mes pamatėme, kaip svarbu yra tiek žodžiai, tiek kultūra. Europa tai yra mūsų bendra kultūra ir negali jos paimti ir pasisavinti viena ar kita vyriausybė. Jūs kalbėjote, kad kyla e, tokia rizika. Partija ar koalicija laimi e, rinkimus, suformuoja daugumą ir išnaudoja visas turimas galimybes savo politinį darbotvarkį vykdyti bei nepaiso teisės viršenybės. Tačiau ar tokia pat rizika neregima ir Europos parlamente? Mes kaip parlamentas daug kalbame apie viešą interesą ir dažnai paminame savo pačių procedūras. Aš čia kalbu iš asmeninės patirties, rugsėjo 12-ąją praėjusiu metu nutiko kai kas neturinčių, kas neturi precedento. Rezoliucija prieš Vengriją dėl 7 straipsnio procedūros. Čia sutartis dėl es veikimo pasirašo, pasisako labai e, vienareikšmiai reikia dviejų trešdalių balsavusiojų daugumos. O aš čia turiu balsavimo įrangą, trys mygtukai už prieš susilaiko. Taigi turime tris variantus. Taigi gali balsuoti už, gali susilaikyti, gali balsuoti prieš. Aš sakyčiau, kad parlamentas yra be ne vienintelė institucija, kur kvalifikuotą balsų daugumą galima e, nepaisyti balsavusių jau kitaip mažumos, bet tas taip ir nutiko. Beje, čia pakartosiu, kad apie parlamentą kalbu. Keletas ekspertų nusprendė, kad nebus įskaičiuoti susilaikiusiųjų balsai. Nors čia sutartis labai aiškiai pasako, balsavusiųjų skaičius yra lemiamas. Taigi reikia suskaičiuoti kiekvieną balsą, kad ir kaip žmogus balsavo. Ar turite daugiau pavyzdžių iš kitų institucijų, kur kvalifikuota balsų dauguma leistų jums nepaisyti susilaikiusiųjų sprendimo. Beje, dar daugiau pavyzdžių - Stambulo konvencija ir jos ratifikavimas čia es didelis įsitraukimas reikimas, nors e, tema prieštaringa. Bulgarijoje ši ratifikacija kelia problemų dėl konstitucinių priežasčių. Konstitucinis teismas Bulgarijoje nusprendė, kad konvencija prieštarauja šalies konstituciniams vertybėms. Tačiau Bulgarija ir vyriausybė yra nepaliamai spaudžiama nepaisyti savo konstitucijos ir konstitucinio teismo išvadų. O juk konstitucinis teismas turi būti garantu ir stebėti, kaip veikia vykdančioji valdžia. Tačiau Bulgarija yra spaudžiama į tai nekreipti dėmesio. Jūs kalbėjote apie vieną ar kitą riziką valstybėse, kandidatėse ir valstybėse narėse. Tuo pat metu, ar tokia pat rizika nekyla iš pačios ES institutinės sąrangos? Dėkui. Ponas Piterlė, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Prieš 15 metų vyko Tesalokinikose vadovų taryba, kurioje Vakarų Balkanų valstybėms buvo pasiūlyta europinė perspektyva. Tai buvo jau senokai, o situacija per 15 metų vargiai pasikeitė. Tiesiog kartojama padaryta didelė pažanga, tačiau liko nuveikti dar daugiau aišku, mes negalime būti viena sąjunga, kur skirtingai interpretuojama teisės viršinybė. Todėl klausimas prelegentams. Ar jūs turite, turite pasiūlymų, kaip sustiprinti proceso dinamiką? Ačiū ponė Piterle, ar kolega dar ponas Ademov. Jūs pagėdavot pasisakyti? Ne. Visi norintieji jau pasisakė. Taip, Pone Infeld uždavė klausimą tiesiogiai komisijai, tai pagėdaujate su, sureaguoti. Taip, ačiū už klausimus, už komentarus. Tikrai labai aktualų klausimą išsakė ponė Infeld. Be abejo, reikia nepala, nepaliaujamai atnaujinti savo priemonės pritaikant prie situacijos. Jūs kalbate apie būtinybę padėti e, šalims pasirinkti narystėj, o tas e, bendras procesas susijęs su Tesaloniku e, procesu liečia visas valstybės, tai ar kažkas pasikeitė? Sakyčiau, pokyčiai tikrai dideli, tiek dėl jūsų minėtų priemonių, priemonių tiek dėl jų traktavimo. Aš savo įžanginiam pasisakymę Išdėšiau čia esminius principus, jų nekartosiu. Sakyčiau, kad viskas gerai išdėstyta mūsų strategijoje, vasarį paskelbtoje strategijoje dėl vakarų Balkanų. Dabar toms valstybėms iš vakarų Balkano atėjo laikas veikti, jos turi norėti judėti į priekį, mes esame pasirengę padėti. Ir mes čia įvardinome 53 konkrečius veiksmus ir jie padės keisti situaciją į gerą visose aktualiuose rytise, taip pat ir teisės viršenybės. Tai yra viena iš naujovių. Kita naujovė - pačios dėrybos. Aš nemanau, kad dėrybų procedūras reikėtų keisti kas metus. Čia reikia stabilumo, reikia ir aiškumo. Pradedame nuo fundamentalių dalykų. Yra Turi būti aiškus ryšys tarp 23-4 dėrybinių skyrių ir likusios dėrybų eigos. Kiti klausimai, apie ką kalbėjo kolegos čia prezidiume, būtent reikia geriau valdyti lūkesčius, aiškiai vardinti, ką darome, kodėl darome, o dėl viešosios diplomatijos tai galime daryti daugiau, reikia aiškiai vardinti, kokios pasiekmes grėsia dėl neveikimo ir kokia nauda būtų atlikus vieną ar kitą reformą pačiai valstybei. Aišku, e, grįžimas atgal visada yra realus pavojus. O jeigu sekate komisijos pareiškimus, mes labai aktyviai stengiamės to išvengti ir aiškiai pasakome, jeigu situacija vietoje mūsų netenkina. Keletą kartų taip yra nutikę ir net per pastaruosius porą mėnesių jau. Aš viliuosi, kad taip pat atsakiau ir į klausimą apie proceso dinamiką. Tuo pat metu pasakysiu, kad komisija, parlamentas ir kitos institucijos gali padaryti tiek, kiek gali. Galime tiesiog parodyti egzistuojančias galimybes parodyti, kokį, kokią paramą esame pasiruošę suteikti, o galų gale nusprendžia politikai, visuomenė ir pačios valstybės, kuriuose šie procesai turi įvykti, nes jos turi eiti į priekį ir siekti pažangos. Ačiū. Ponas Bukyčio, norite gal trumpai sureaguoti? Ačiū, ponė pirmininkė. Pono Jureko. Pone Jureka, jūsų klausimą atsakysiu. Aš pritariu, kad stabilumo procesui reikia stabilumo. Tai yra labai svarbus elementas. Džiaugiamės, kad taip gerai baigėsi ginčas tarp Graikijos ir Šiaurės Makedonijos būtų puiku, kad ir kiti nesutarimai būtų panašiai įsprendžiami ir integracija vyktų sparčiau. Dėl teisės viršenybės pagarbos Europos parlamente, tai čia ne man spręsti, kokia yra padėtis. Tuo pat metu aš e, palaikau jūsų pasisakymą dėl Bulgarijos konstitucinio teismo sprendimo, e, ir to, kas nepatinka šalies vyriausybei. Mano pozicija yra tokia, konstituciniai teismai, šiaip visi teismai, bet, bet ypač konstituciniai teismai ir jų sprendimai turi būti gerbiami. Nesvarbu, ką galvoja viena ar kita partija ar vyriausybė apie šio sprendimo turinį. Ačiū už klausimus. Ačiū, panė Mokyčiau. Dabar trumpi atsakymai iš pono Komečič pusės. Norėčiau pirmiausia apie tai, kokį signalą siunčia ES ir kaip tai, į tai reaguojama regione. Uh, Nes akivaizdu, kad yra daug sumaišties dėl to, ką sako komisija, nie generalinis direktoratas, ką sako valstybės narės. Nes jeigu gyveni regione, tai tos žinutės, kurias gauni iš ES yra ir, ir pavyzdžiui, premjero pasisakymas, kuris kaltinamas, arba premjero kaltinimas teisinės valstybės principų pažydimu ir jam suteikiamas prieglopstis valstybė narėje, Vengrijoje. Tai yra irgi signalas, kurį ES siunčia regionui. Taigi, turint tai omenyje, man atrodo, kad ES siunčiami signalai, ir čia vėlgi turiuomenė jūsų portfelį, turi būti tie signalai siunčiami tiesiogiai, aiškiai ir įtraukiau, nes priešingų atveju rizikuojame tuo, kad prarasime ir tas, tuos paramos balsus, didžiausius ES entuziastus, kurie nusivils e, ES dėl to, kad jie pasigenda reakcijos į dabartinį demokratijos suprastėjimą regione. Ir jeigu bus prarasti tie kritiniai balsai, tai tada kila klausimas, kas paskatins tas reformas ateityje. Ačiū. E, man tiesiog įdomu, kas galėtų dar sureaguoti į tuos klausimus, kurie, kurie yra pateikti. Nėra labai daug narių šiandieną. Ar dar kas nors norėtų trumpai sureaguoti į klausimus? Labai prašau trumpai. Šią vasarą jūs, vienas jūsų vyriausybės pareigūnas, kalbant apie visų panaikinimą Kosovui, pasakė, kad mes nepasitikime komisijos ataskaitą. Regiono reakcija buvo štai kokia, jeigu nepasitikite komisijos ataskaitomis, jūs kaip valstybės narės, tai kodėl mes jomis turėtumėme pasitikėti. Ir štai, vat tokia sumaištis ir gaunasi, apie ką kalbėjo ir Marko. Tai manau, kad vis tiek čia tų galimybių yra daug. Pirmiausia, Šiaurės Makedonija, Albanija, Serbija pradėjo dėrybas ir tai esmė esmė regionui. Antras dalykas - investuojama į tai, kad būtų pasiektas sutarimas tarp Kosovo ir Serbijos, kuo galima greičiau. Ir tas politinis valstybių narių svoris, ES išorės teismų tarnybos svoris yra labai svarbus. Toliau komisijos ataskaitos turi būti lengvai suprantamos, tai yra kaip ir vadovas visoms šalims ir turi būti pakviečiami pilietinės visuomenės atstovai, kad jie su jumis dirbtų. Tokiu būdu ir taip pat ir verslo bendruomenė nori įsitraukti, nepaisant to, kas vyksta ir kokia yra politinė situacija. Vis tiek verslas investuoja labai daug į Kosovą, Albaniją, Makedoniją ar Serbiją. Tai, tai yra irgi didžiulė interesų grupė, grupė, kuri domisi teisinės valstybės principai. Ačiū už pastabas. Ir dabar, prieš pakviesdamas pona Kukan apibendrinti diskusijas mums visiems šiuose afetlybė klausimuose, pono Kuiso ir savo vardu, aš norėčiau abiejų komitetų vardu padėkoti visiems prelegentams ir nariams, kurie surado laiko ir atvyko į šiuos klausimus. Tikrai yra įvairių priežasčių, kodėl tiek nedaug mūsų narių sulaukėme, kadencija eina į pabaigą ir panašiai bet tai nesumenkina aptariamos temos reikšmės. Ir žvelgiu į ilgą pranešėjų sąrašą iš mūsų komiteto pusės. Mes parengė, su, subūrėme teisinę, teisinės valstybės principų darbo grupę ir yra daug pranešėjų, kurie rengia pranešimus dėl vakarų Balkanų šalių, AFET delegacija irgi daug dirba šioje srityje, taigi labai daug šioje srityje bendradarbiavo mūsų komitetai ir turinys labai svarbus, be, jokionės, be jokios abejonės. Ir nepaisant to, kad nedaug narių šiandien atėjo. Taigi dėkoju prelegentams už pasisakymus, dėkoju ponui Kuiso. Ir dabar man belieka suteikti žodį ponui Kukanui, kuris AFET darbo grupės Vakarų Balkanų klausimų pirmininkas yra, jisai pasisakys. Dėkuoju, ponė pirmininkė, bendra pirmininkė, aš kalbėsiu labai trumpai, patrumpai apibendrinsiu tai, kas buvo pasakyta. Ir pirmiausia, aš norėčiau padėkoti mūsų ekspertams ir norėčiau pasakyti, kad e, aš ypatingai su jiems dėkingas už tai, kad jie savo pasisakymuose kalbėjo atsižvelgdami į politinę vakarų Balkanų šalių tikrovę. Jie nepatikė mums ne kokias nors labai išsames teorinės analizės, bet papasako apie tai, kas realiai vyksta šiuose šalyse ir vertino tikrą padėtį taip, kaip yra. Bet to aš norėčiau padėkoti savo kolegoms, Europos parlamento nariams, kurie dalyvavo šioje diskusijoje. Nepaprastai džiaugiuosi tuo, kad šiandien vyksta ši diskusija, nes artėja Europos parlamento kadencijos pabaiga ir šiandienos diskusijos tema yra nepaprastai svarbi. Ir kiekvienas, kas šiandien pasisakė, pripažino, kad teisės viršinybės principas yra demokratinės atvarkos e, pamatinis principas ir tai yra pagrindinis kriterijus vertinant šalies pasirengimą narystiai. Be to buvo pabrėžta, kad e, tai yra būtina sąlyga norint įstoti į Europos e, Sąjungą. Yra nepaprastai svarbu nuolat pabrėžti, kad teisės viršinybės principas yra nepaprastai svarbus ir tą būtina pabrėžti kiekvieną kartą, kai bendravome su kolegomis vakarų Balkanų šalyse. Europos parlamentas toliau turi reikal, reikalauti, kad šiame regione būtų tvirtinta demokratinė santvarka, pagrindinės teisės, laisvės da, ir teisės viršinybės principas. Ponas Bukvikio pasakė, kad teisės žinybės principas turi būti gyvenintas visa apimtimi ir vyriausybės turi turėti galimybės ir išaiškinti savo piliečiams, kad teisės viršnybės principas yra reikalingas ne Bruseliui. Jis turi būti įtvirtintas e, ne tam, kad vyriausybės patenkintų da, o, Bruselį, bet tam, kad pagerintų savo piliečių gyvenimą. Ir būtent taip reikia aiškinti reformas žmonėms. Mes turime realistiškai vertinti padėtį, kai kalbame apie stojimo procesą. Yra akivaizdu, kad e, jei nebus pasiekta realios pažangos įtvirtinant teisinės valstybės principą ir derantis dėl 23-24 skyrių, vargu ar galima bus kalbėti apie tolesnį suartėjimą su ES. Reikia atvirai apie tai kalbėti. Kai kas iš kolegų kritikavo tai, kaip veikia ES ar ES komisija. Aš galiu tokią kritiką suprasti. Aš visuomet sakiau ir sakau, kad da, da, stojimo procesas yra da, mūsų ir mūsų partnerių partnerystės procesas. Ir Mes turime laikytis prisi, savo prisimtų įsipareigojimų, jie turi laikytis e, savo įsipareigojimų. Nes jeigu mes žadėsime iš pradžių vieną, po to atsisakysime tą gyvendinti, vargu, tai pakenks mūsų patikimumui. Ir aš taip pat pritariu kolegai, kuris sakė, mes, kad mes labai griežtai turime paaiškinti kolegams, kad jie turi įgyvendinti visą apimtimi visus kriterijus ir visus reikalavimus. Negali būti jokių nuolaidų šiais klausimais. Vertindami padėtį regione, suprantame, kad ji yra sudėtinga. Aš nenorėčiau dabar gilintis į padėtį kiekvienoje šalyje, bet iš esmės šiandien iš mūsų svečių pasisakymų mes girdėjome, kad e, esama atžangos ženklų, e, kad mažėja e, demokratijai nes valdysenos požymių da, da, nėra labai tvirtai laikomas teisinės valstybės e, principo. Ir iš tikrųjų reikia pripažinti, kad prieš kelius metus e, noras gyventi reformas buvo didesnės ir jos buvo gyvendinamos e, nevienodai. Ir mes turime sustiprinti paramą šiam regionui ir turime patikti konkrečias rekomendacijas dėl teisės viršinybės principo įtvirtinimo kiekvienai šaliai. 23-24 darybų skyriai yra nepaprastai svarbus, todėl kad jie yra pagristi Kopenhagos kriterijais. Ir mes turime da, priminti kolegoms, uh, kad šie kriterijai yra dar labai aktualūs, nes būtent remiantis jais yra e, sprendžiama, kas gali, o kas negali įstoti Europos Sąjungą. Tarptų kriterijų yra institucijų stabilumas, garan, e, demokratijos užtikrinimas, e, teisės viršinybės principų tvirtinimas, e, žmogus, pagarba žmogaus teisėms ir mažumų teisų apsauga. Jei šiuose sritise nebus padaryta realios pažangos, negalėsime judėti į priekį. Aš tikiuosi, kad šis mūsų parlamentas nusiųs būtent tokį signalą mūsų partners Vakarų Balkanuose ir kad e, naujos kadencijos parlamentas e, tą signalą patvirtins, kai pradės veikti. Dėkoju visiems, dėkoju uždėmesi, dėkoju kolegoms. Visų gero, visų gero visiems.